Please, colleagues and people, could you please take place? Kolegos, prašom užimti vietas, mes turime pradėti darbą. Hello, good afternoon to everybody. Lab... Labadiena visiems, pradedame posėdį, sako pirmininkė. La, la riunione di oggi prevede. Šiandien. Pirmiausia, mes turime patvirtinti darbo tvarkę, paskiau bus pasikeitimas nuomonės dėl apsilankimo Italijoje. Tai yra nuomonė dėl atliekų perdirbimo, toliau peticijų reikalai ir Italijoje nustatyti. Darbo laikas mokyklos sektorijoje, taip pat genetiškai modifikuotų organizmų klausimas, kur irgi peticija bus nagrinėjama. Taigi tiek. Pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į 18 peticiją, pagal, kuri yra įtraukta į B dalį. Norėčiau, kad tos peticija būtų atvira ir aš minėjau sekretoriatui, kad mes nebaigėme šio klaus, šios peticijos svarstymo ir sakyčiau, kad reikėtų šį klausimą ir toliau dar svarstyti. Ir tai yra 18 peticija. Kolega Sinclair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, atsiprašau, aš ieškau savo ausinių. Pirmininkė, šis posėdis turėjo prasidėti be 15.4. Jis vėluoja 30 minučių. Pagal mano darbo tvarkė jis turėjo prasidėjo 15.45. Aš turiu susitikimą dabar su kitais žmonėmis ir negaliu todėl balsuoti, nes žmogus, su kuriuo turiu susitikti, atvyko ne vieną, e, su korė ne vieną šimtą kilometrų. Ir būtų gerai, jeigu jūs paaiškintumėte, kodėl apskritai vėloja posėdis. Kolega Sinklerai. Aš pamiršau atsiprašyti visų už vėluojantį posėdį. Prieš posėdį vyko koordinatorių posėdis ir vyko gana gyva diskusija dėl kai kurių darbo tarkės klausimų, kuri kiek užsitėse. Mes tiesiog negalėjome numatyti šito dalyko ir dėl to noriu atsiprašyti. Ir prašyčiau kolegos Sinklero atsižvelgti į tai. Bet aš negaliu dalyvauti, nes asmuo, su kurio susitiriau susitikti, keliavo 600 mylių ir aš turiu a, dabar eiti susitikti. Aš negaliu neteiti į tą susitikimą. Na kągi, kolegė Sinclair. Mes pažymėsime visą tai posėdžio protokole. Aš labai atsiprašau dėl a, tokio nepatogumo. Taigi, toliau darbo tvarkė. Kolega Valėza. Bet noriu paklausti, ar mes patvirtiname, kol, e, ar mes patvirtiname darbo tvarkę? Ne. Jeigu patvirtiname, tada antras darbo tvarkės klausimas, tai yra pirmininkės pranešimai. Jie išdalyti jums. Vienintelis klausimas buvo iškilęs Ir e, tai yra ankstesnio posėdžio protokolai dar, kurie tvirtinami. David Levis man primina, kad mes mūsų posėdėje yra kolegos Marto pakviesta delegacija iš Ispanijos, iš Kanarų salų ir noriu pasveikinti tą delegaciją atvykus. Dabar grįžkime prie darbo tvarkės. Kokie buvo koordinatorių posėdžio rezultatai? Pirmas klausimas kurį aptarė koordinatoriai, tai yra tyriamųjų vizitų planavimas kitiems metams ir buvo iš dalies patvirtintas, pasiūlytas vizitų planas, tačiau pasikeitė apsilankimo Graikijoje datos. buvo siūloma vykt, lankytis Graikijoje tą savaitę, kai kalendorija buvo gegužės pirmoji diena, bet tai netinkama diena ir sekretoriatas paprašė pakeisti apsilankimo laiką. Dar vienas dalykas, kad ir koordinatoriai sakė, jog reikia nepamiršti ir anksčiau prieš keletą mėnesių atidėto apsilankimo Lenkijoje, kad reikia įtraukti ir šį apsilankymą ir mes dar kartu su koordinatoriais aptarėme galimą a, vykstančiųjų sąrašą. Taip pat buvo kalbama ir apie apsilankymą Italijoje. Buvo be kita ko um, nutarta, kad reikia kreiptis uh, dėl galimybės susitikti su Ispanijos valdžios atstovais. Ir reikia Lady Kostas grupės ir reikia greitai pateikti pasiūlymą. Mes pateiksime atitinkamą pasiūlymą biuro nariams, kad gautumėm biuro patvirtinimą. Taip pat noriu pasakyti jums, kad gruodžio penktą dieną veiks um, Europos žmonių su negale forumas ir jo darbe dalyvaus peticijų komitetas. Aš kaip e, šio komiteto pirmininkė padarysiu pareiškimą ir prašyčiau kolegų dalyvauti forumo darbe. Toliau, dėl jungtinio klausimo pilietybės klausimais, kuris turėtų vykti kitų metų vasario 19 dieną, tai ne tik koordinatorius, bet ir jums noriu pasakyti, kad jūri komitetas pakla, paprašė, ar negalėtų prisidėti prie šio klausimo organizavimo. Koordinatoriai tam pritarė. Taigi komisija bei Libė komitetas, kaip jūs žinote, iš pradžių buvo nutarta, kad organizuoja, o dabar dar prisidės ir Jūrė komitetas. Mes taip pat sutarėme, kad reikalinga uh, parengti plenariniai sesijai rezoliucijos projektą dėl Europos plieno pramonės, taip pat žmogaus ir aplinkos apsaugos. Mes dar nepriemėme galutinio sprendimo, kai bus su ta rezoliucija, tačiau jau ryškėja kompromisantas to projekto, kuris bus svarstomas plenarinės sesijos metu Strasbūrė. E. Toliau, kitas klausimas, tai yra procedūriniai klausimai, kuriuos iškėlė EPP frakcija po savo tyriamojo vizito. Bet šio reikalo nesvarstėme, jis buvo atidėtas kitam posėdžiui. Dabar dėl dokumento, kaip turi būti organizuojamas klausimas, parlamento biuras neseniai pateikė dokumentą dėl viešųjų klausimų organizacijos, bet joks sprendimas šio klausimu nebuvo priimtas. Mes ketiname pritarti biuro priimtam sprendimui. Taigi, dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra balsavimas dėl pranešėjo Čičesterio nuomonės, tai nuomonė ginčitina, kaip ir pats balsavimas panašu. Pone Čičesteri, ar jūs norite pasisakyti? Pone pirmininkė, aš labai nu, būčiau patenkintas, jeigu mes tiesiog perėtume prie balsavimo. Ačiū, kolega Čičesterį. Taigi pradedame balsuoti. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo už prieš susilaikę patvirtintą. Toliau. Kompromisinis e, variantas dėl antrosios dalies už prieš patvirtintą. Antroji dalis kolega Bustanaras pateikė pakeitimą, bet kadangi e, dėl kitų pakeitimų pritarta, tai šiuo atveju e, neaktualu. Toliau. Trečias, ketvirtas, penktas pakeitimas atkrenta. Šeštas pakeitimas dėl trečios dalies kolegos Belie už prieš susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas už, prieš. Man atrodo neaišku, lyg tai balsai pasiskirstė po lygiai, sako pirmininkė. Galime pasitikrinti balsuodami elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Septintasis pakeitimas dėl trečiosios dalies, kurį teikia Bostinarų. David is operating. Change. No, he's trying. Yes, it's so brave. Oh, stop. There you go. 661. No, no. No, no, we have, we have... Ne, mes balsuoti pradėjome, sako pirmininkė. Reikia pakartoti balsavimą. Taigi pakartojame. Pradedame balsuoti dėl pono Bustinarų pakeitimo. Ar ponas Bustinaras su tuo sutinka? Eh? Okay. No, Balsavimas baigtas. Šeši už, septyni prieš, vienas susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas. Vėlgi Viktoro Bostinarų už prieš susilaikę atmesta. Devintas pakeitimas. Ketvirtoji dalis. Kolegė Belie, kas už prieš susilaikę atmesta. Dešimtasis pakeitimas, ponos datai už prieš susilaikė. Patvirtintas. Bet gal pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 10 už patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, pono Valensos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, keturioliktas pakeitimas ir penkioliktas pakeitimas atkrenta tokiu būdu. Šeš... Trečiasis kompromisinis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 16, 17, 18 atkrenta. Pakeitimas 19. Kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtinta. 21 pakeitimas Andrin Belie, kas už, 21-22 atkrenta pakeitimai. Pirmininkė, mes turime balsuoti tik už 22 pakeitimą, nes 21 pakeitimas atkrenta. Taigi prašome balsuoti už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 23 pakeitimas, aš už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 24 pakeitimas atkrenta, 25 už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Kolega Čičisteris na, kadangi aš dirbu ir kitame komitete, tai ten paprastai, jeigu jau balsuojama elektroniniu būdu, tai turi būti balsuojama dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Pirmininkė, galime balsuoti ir elektroniniu būdu, prašom, balsuokimte. Balsavimas baigtas. 13 už, 2 susilaikę, Sveikiname pranešėją ir dėkojame ponui Čičesteriui už darbą. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū kolegoms. Ir kas pasakys, kad skaičius 13 ne, net neša laimės. Kągi balsavimas baigtas, pereikime prie kito klausimo ir tai yra pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl skundo prieš Europos komisiją tyrimo. Pranešėja ponia Auken, kuriai aš ir suteiksiu žodį. Na kągi, diskusija labai kompetitinga šio klausimu. Ir manau, kad nereikia dabar tos diskusijos atkartoti. Manau, kad e, viskas jau dabar išversta į visas kalbas, todėl apsiribosiu padėka visiems kolegoms, nes visiškai akivaizdu, kad šiuo atveju kilo konfliktas tarp komisijos ir ombudsmeno ir tai parodė, kad po tokių susikirtimų nieks neturėtų likti priešais. Taigi, keitimus galite pateikti iki gruodžio 12 Ne. Atsiprašo iki sausio 21 dienos, kai tada bus jau balsuojama. Ačiū, ponia Oken, ponia Bustinaru. Na, šiuo konkrečiu atveju mūsų garbingoji kolegė Margarita Auken dirbo kaip, kaip ta kaip taikintoje ir galime tik pasveikinti mūsų komitetas tikrai dalyvavo ir mums net pasisekė komisijai parodyti, kad tikrai ji negali taip elgtis su niekuo, ar tai būtų valstybės narės, ar tai būtų ombudsmenas, ar kažkas kitas. Labai gerai, kad e, šiuo atveju apginėme uh, tą instituciją, kuri nagrinėja piliečių skundus. Margaret, gal jūs klausysitės vertimo? Noriu pateikti keletą mūsų šešėlinio pranešėjo žodžius, jis negalėjo dalyvauti, bet prašė padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Nebejotina, kad su mūsų frakcija yra puikiai bendradarbiaujama ir ypač noriu padėkoti tikrai už gerą bendradarbiavimą. Šiuo metu, kaip žinote, tikrai nepažeidžiami ES teisės aktai, nors yra pateikta įvairiausių pasiūlymų. O dabar atsižvelgiant į laiko stoką, aš siūlau tuos um, siūlomus pakeitimus fiksuoti posėdžio protokole. Turiu galvoje tuos pakeitimus, kuriuos svarstėme su kolegomis ir savo grupėje. Manau, kas labai gerai. Tai yra tai, kad mes um, svarstydami prisėdame ne tik prie mūsų darbo gerinimo, bet prie reikalo gerinimo apskritai. Ir šiuo atveju labai svarbu, kad komitetas siūlo pakeitimus dėl procedūros patobulinimo, o būtent toks yra vienas iš mūsų uždavinių. Galbūt, aišku, ombudsmenas ir padarė kažkokių klaidų, bet labai svarbu, kad būtų konkrečiai sutvarkyta procedūra taip, jog būtų galima išvengti nesusipratimų ateityje. Todėl peticijų komiteto atliktas darbas tikrai neapsiribojo vien tik tai mūsų komiteto įgaliojimais ir tai yra gerai. Ačiū. Manau, kad galiu pritarti tam, ką sakė kolega ir prisidėti prie sveikinimų skirtų kolegiai Auken, nes bendradarbiavimas vyko puikiai ir iš savo pusės galiu tik padėkoti. Che piacere vedere tanta armonia nella Commissione.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 to do something. And that is a large responsibility for us, but it's mainly a large responsibility for the authorities and the, on uh, every level in. Turitūro kanalą įsijungi. Atrodo mums uh, delegacijos nariam, kad nacionalinė vyriausybė ne tik supranta padėtį, bet taip pat yra pasirengusi imtis žingsnių. O dabartinis aplinkos ministras tai iš tikrųjų labai konstruktyviai dirba ir nusipelno mūsų paramos ir parlamento, ir komisijos paramos, nes matosi, kad labai stengiasi sutvarkyti tą didžiulę jiem tekusią problemą. Mums taip pat aišku, kad specialaus komiteto Lacijoje iš tikrųjų ne visai pasiruošę spręsti problemas, kurias kelia gyventojai. Ir jau iš tiesų dešimtmečius e, šita problema e, sprendžiama ir nesimato didelių e, rezultatų. Ir šitas komitetas netgi pažeidžia daug ES teisės aktų susijusių su atliekų tvarkymu. Matome daug e, skirtumų tarp atskirų e, regionų ir apskritai e, yra nesutarima, kas iš tikrųjų turėtų imtis ir tvarkyti teisės aktų susijusius su atlivų tvarkymu. Jie tiesiog perdavinėja tą problemą vieni kitiem nuo vienų pečių ant kitų metą. Na, kalbant apie uh, konsultaciją su visuomenė. Lacijo regione iš to beveik nėra ir bendruomenė jaučiasi visiškai ignoruojama. Ir iki dabar atliekų politika kol kas yra tik tai savartynų lygmens politika. Taigi reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad delegacija prieštarauja prieš e, bet kokių naujų savartynų kūrimą šituose regionuose arba e, bet kuriuose kitose vietovėse, ypač kada kalbame apie laikinus savartynus. Na, taip pat ir nacionaliniai, ir vietiniai e, bendruomenės e, protestuoja prieš tai, kad būtų kuriami nauji savartinai, kurie kenkia jų aplinką, jų sveikatai. Kalbant apie Neapolį, susitikome su meru ir matome, kad privatizavimas atnešė labai daug žalos vietiniai bendruomeniai ir davė naudos tik tai kriminaliniam grupuotėm, nusikalstamam grupuotėm Visą tai turėtų būti atliekama labai skaidriai, gerai vadovaujant visiems procesams. Tai reikia įvykdyti daug sąlygų ir mes suprantame, kad Italija, Italijos laukia sunkių problemų sprendimas. Mes čia komitete Tai e, taip puikiai e, taip sutinkame su, o, kad pritarėme ir Italijos kolegom, ir peticijas pateikusiesiems, ir bendruomeniai, kad šitas problemas reikia spręsti taip, kad tas sprendimas būtų ilgalaikis. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponė Alkan. Aš kalbėsiu daniškai. Ir neketinu ilgai kalbėti, tik norėčiau padėkoti poniai Makys už e, puikų bendradarbiavimą. Mūsų vizitas buvo sudėtingas, teko nuveikti daug darbo, tačiau išvyka buvo sėkminga, nemažų rezultatų esame pasiekę. Noriu patikoti kolegoms iš Italijos, Roberto Delinį, E, puiku, kad e, jūs ten buvote, posėdžiai buvo sudėtingi, sustikimai kartais vykdavo ir naktį ir iš tikrųjų mes puikiai pasidarbavome kaip komanda, o būtent taip čia mes ir dirbame. Greta to, ką jūs pasakėte, norėčiau tik vieną dalykėlį pridurti. Kai buvome Neapolyje, viename iš susitikimų dalyvavo ir meras, ir regiono aplinkos ministras, aš buvau tikrai šokiruota po mūsų susitikimo Romoje, kolegė, kurį kolegė puikiausiai aprašė, kai jie tiesiog mėtė kamaliuką vieni kitiems. Ne tik, kad į tinklinį nepanašu, bet greičiau į krepšinį, kai tas kamolys šokinėjo pirmyn atgal. Ir tada mes nuvykome į Neapolį ir išgirdome, kad aplinkos ministras Neapolio regione turėjo derinti savo reikalus su 551 meru savo regione. Tai ir paaiškina, kodėl viskas nevyksta. Todėl, kad uh, visi supranta, kad neįmanoma skaidriai pasidalinti atsakomybę tokiuose administracinėse struktūrose. Ir tai yra svarbi mintis, kuri paminėta ir ataskaitoje. Taip pat, kai kalbėjausi su kolegomis iš Italijos, susidariau įspūdį, kad jie taip pat suvokia, kiek iššūkių kyla viešajam sektoriui dėl tokio uh, jo organizavimo. Kolegos, e, taip pat e, tokie tyriamieji vizitai puikiai leidžia mums susivokti, kaip svarbu yra mums susitikti su piliečiais e, keliose vietose. Mūsų laukia šimtai piliečių, laukia mus, mūsų kelias valandas, kad galėtų išsakyti savo nuogastavimus. Ir todėl labai svarbu, kad mes iš Europos parlamento tinkamai įsiklausytume į jų būkštavimus. Mes turime iš tikrųjų nesigėdydami įvertinti mūsų darbą, kurį atliekame Europos piliečių labui. Aš manau, kad tikrai nusip... Europos parlamento darbas nusipelno tam tikros pagarbos. Aš dėkoju poniai Alkin ir steikiu žodį komisijos atstovams. Norėtume išgirsti komisijos požiūrį. Dėkoju, panė pirminkė, ir mes aukštai vertiname tokias e, faktų nustatymo misijas, ypač e, tuo metu, kaip kad e, pranešėja minėjo, komisija vėl nori kreiptis į Teisingumo teismą dėl Italijos. Ateityje tokių veiksmų taip pat negalime atmesti. Todėl e, iš tikrųjų ta informacija, kurią jūs parsivežėte iš Italijos, tuose dėžėse, mums yra labai taip pat svarbi. Mes norėtume, kad jūs ją pasidalintumėte su mumis. Ascoltare qualche commento da parte della Commissione. Dėkuoju pirmininkė, tiesą sakant, tikėjausi išgirsti pastabų iš Europos komisijos, kurios būtų artimiau susijusios su turiniu šio teksto, kurį šiandien gavome. Bent jau aš šiandien jį pirmą kartą pamačiau. Tad aš apsibosiu tik keletų trumpių, trumpų pastabėlių. Mūsų pirmininkė turbūt apie tai jau pamastė, bet jeigu kalbėsime apie to pranešimo rengimo laiko grafiką, tai ir aš norėčiau savo indėlį įnešti, nes e, manau, kad čia kalba apie išeities tašką kol kas ir reikia vis tik daugiau pamastymų čia įtraukti. Reiktų turbūt taip pat atsižvelgti į tai, kad dabar Italijoje primami sprendimai. E, terminas yra gruodžio 31 diena, iki kada Malagrotas savartinas turėtų būti uždarytas. Bet e, per visą mūsų apsilankymą vis girdėjome, kad tas terminas galimai bus nukel, nukeltas. Mm iki, tarkime, kovo ar balandžio mėnesių. Bet e, situacija iš tikrųjų yra ypatinga, nepaisant į tai, kas buvo nuveikta per keletą pastarųjų metų. Todėl iš tikrųjų e, mūsų komitetas labai rimtai turi susimastyti, kaip pasiekti teigiamų rezultatų. Uh, Sprendžiant šią padėtį, piliečiai iš tikrųjų labai daug tikisi iš mūsų pranešimo, gal per nelik daug tikisi. Tad e, turime pasirūpinti konstruktyviu indėliu ir mūsų komitetas tą turi nuveikti kiek galima greičiau. Suprantame, kad laikų, e, laiko grafiką diktuoja bendroji darbo tvarkė, tačiau vis tiek piliečiai iš mūsų to pranešimo tikisi kuo įmanoma greičiau. Dėkoju, ponė Andželylį. tai, ką jūs e, sakote, primena man e, keletą dalykų, kurių aš nepaminėjau pradžioje. E, pranešimo e, projektas e, dar bus tobulinamas, tekste dar nėra visų išvadų ir rekomendacijų, jos bus įtrauktos. Tie dalykai turi būti įtraukti į pranešimą, tame tarpe ir šios dienos pastabas ir tada komiteto jau galutinis variantas pranešimo bus pateiktas kitą sausio mėnesį. Manytume, kad balsuoti galėtume vasario mėnesį ir tai ir būtų suderinama e, su tuo laiku, kuris yra reikalingas pranešėjai ir tiems, kurie nori pateikti papildomų pakeitimų. O dabar pranešėjai suteiksiu žodį, gal jinai norėtų kokias nors išvadas padaryti. Dėkoju, pirmininkė, ir ačiū už jūsų indėlį. Delegacijai lankantis Italijoje ir konkrečiai per sustikimus kampanijoje. Dėkoju ir poniai Andželiliui už tai, kad dalyvavo ir kad ir ne tik per mūsų apsilankymą, bet ir šiandieną prisideda prie šio darbo. E, taip pat noriu padėkoti poniai Aukin už puikų bendradarbiavimą. Dar kartą dėkoju e, ir 2010 metų balandį ir dabar e, nepaleidome šios temos iš akių Ir sutinku, kad Europos parlamentui čia tenka labai svarbus vaidmuo, atsižvelgiant į mūsų piliečių lūkesčius, jie tikrai labai dideli. Tai geras klausimas, ponė Andželylį. Ir man atrodo, mūsų vien tik tai nuvažiavimas e, prie to prisidėjo. Ir pereitą kartą ir dabar mes taip pat matėme, kad susilaukiama nemažai ir e, išorės paramos, tarptautinės, europinės išorės paramos. Ir dabar mes matome, kad dabar ministras tengiasi Italijos įstatymus pakeisti taip, kad galima būtų paremti tarp regioninį bendradarbiavimą. Anksčiau nemažai atliekų turėjo būti išvežama į užsienį kad galima būtų sudeginti jas, bet dabar jisai siekia pakeisti tas nuostatas, kad galima būtų tuos dalykus spręsti, spręsti pačioje Italijoje. E, komisijai noriu pasakyti, kad mes esam e, pasiruošę pasidalinti savo surinktą informaciją, tikimės, kad nereiks e, kopijuoti ir tokiu būdu kenkti gamtai. Tačiau turime mm, neužmiršti, kad mums reikia tolesnių konsultacijų ne tik su šiandien dalyvaujančiais komiteto nariais, bet ir su tais, kurių galbūt nėra, kad galėtume ir jų nuomonę atspindėti pranešime, dėl kurio, kaip jūs minėjote, turėtume e, balsuoti vasario mėnesį. Ir labai ačiū taip pat sekretoriatui, kurie labai daug mums padėjo ir per vizitą, ir po to. Dėkuoju ir aš noriu padėkoti sekretariatui. Taigi baigiame svarstyti šį punktą, pereiname prie kitos peticijos 0338-2010 dėl vandens surinkimo ir šulinių grėžimo Kasorlos kalnų gamtos parke Segūra Ilas Vylas Haenas. Taigi turime Kalvas Vyja. Šios peticijos autorius suteiksiu jam žodį penkioms minutėms. Parlamento. Quisiera brevemente recordar que desde el año 2010. Dėkui už e, galimybę, kurią suteikėte man, kad galėčiau pasisakyti. Mes jau 2010-aisiais esame pateikia visą informaciją. E, eina kalba apie vandens surinkimą Kasorlos kalnų gamtos parke. Tai yra bendrijos svarbos teritorija. Mes išklausėme anksčiau jau komisijos pasisakymą, jie kalbėjo apie galimą nesilaikymo procedūrą. E, čia yra užgrėbiamas trys e, Europinės direktyvos, taip pat labai svarbu šiuo atveju veikti greitai. E, tai labai svarbus klausimas aplinkai. Mes žinome, kad e, saugant aplinką vienas iš svarbiausių dalykų yra prevencija, o čia kalbam apie rimtą žalą aplinkai. Ir e, per septynis mėnesius nuo gegužės mėnesio padėtis visai nepasikeitė, e, vanduo yra masiškai surenkamas. Mes žinome, kad 43 litrai per sekundę yra išgręžiama. E, jeigu žiūrėsite, kad grėžimas vyksta 14 valandų per dieną, tai e, galime įsivaizduoti, kad per dieną išsiurbiama maždaug e, dviejų olimpinių baseinų talpos vandens apimtys. E, ir nepaisant ankstesnės parlamento nuomonės, e, džiūsta šuliniai ir šaltiniai ir vadinasi šiai ekologinėje saugomoje vietovėje iškyla didelė žala. Taigi vėl mes čia Europos parlamente ir kaip piliečiai norime paklausti, kaip čia taip atsitiko, kad praėjo septyni mėnesiai, o komisija dar nepradėjo pažeidimo bylos. Mes tikimės, kad priemonės, kurių ketinama imtis, bus pradėtos taikinti kuo greičiau, kad per artimiausias kelias mėnesis tokie veiksmai būti sustabdyti. Nenoriu per nelik daug laiko jūsų užimti ir uh, Aš tikrai labai tikiuosi, kad komisija pradės pažeidimo procedūrą, nes tik tuo met e, vyriausybė imsis priemonių, kurios leis užtikrinti, kad laikomasi bendrijos įstatymų. Ir tik tuo met e, mes sulauksime, kad bus gerbiamas specialusis tos teritorijos statusas, kaip jie apibrėžia 3 direktyvos. Labai svarbu, kad tame gamtos parke būtų laikomasi tų nuostatų. Mums reikia ieškoti kitų sprendimų, galbūt vanduo galėtų būti surinkamas už parko teritorijos. Ir mes tikrai nenorėtume, kad būtų kvestinuojama tų e, gam, gamtai svarbių teritorijų vertė. E, E, jeigu pažiūrėsite tai į Natūra 2000 teritorijų įvertinimo kriterijus, tai jie yra visiškai prieinami visiems. E, taip pat ir direktyvų nuostatas labai aiškiai akcentuoja, kad e, galima imtis priemonių už saugomos vietovės. Taip pat ten konstatuojama, kad, išorės, kad tie išorės veiksmai gali vis tik daryti įtaką buveinėms ir rūšims greta tos teritorijos. Taigi, e, reikia ieškoti tokio sprendimo, kuris užtikrintų visišką tos teritorijos neliečiamumą. Nenorime dalinių sprendimų, kurie leistų, kad toliau būtų daroma žala gamtai, kaip kad matėme atsitinkant per pastarosius kelis mėnesius. Dėkoju, ačiū, kad e, laikėtės jums suteikto pasisakymo laiko, dabar e, žodis komisijai. Dėkoju. Pirmininkė, iš tikrųjų buvome e, atvykę pas jūs ir gegužės mėnesį, informavome jūs apie galimą e, pradėti pažeidimo bylą, pažeidimo procedūrą. E, iš peticijos matome, kad e, nėra laikomasi aplinkosauginių įstatymų. E, labai tiksliai įvardinti žalos mes negalėjome, kai kalbama apie mm, vandens išteklius ir e, jos rautus e, toje teritorijoje. E, kaip teisingai čia pasakyta, komisija ėmėsi atitinkamų priemonių, kad padarytų galą tokiai situacijai. Komisija susitiko su ispanų valdžios atstovais birželio mėnesį ir stengiasi išsiaiškinti, kokiu priemoniu ji ėmėsi, kad e, išspręstų tas problemas. Ir tik po to, kai mes pranešėme, kad ketiname pradėti pažeidimo bylą, e, mes pamatėme, kad e, Galbūt galima paieškoti ir būdų kitaip šią problemą išspręsti. Mes e, Liepos mėnesį paprašėme Ispanijos valdžios paaiškinimų. Greta to jau rugsėjo mėnesį gavome papildomas informacijos, pačios naujausios informacijos iš peticijos autoriaus. Ji buvo labai pravarti. ta informacija galioja. Mes surinkome ją ir iš valdžios institucijų ir peticijos autoriaus ir dabar turime ją įvertinti prieš pradėdami oficialią formalę pažeidimo bylą. Tai yra svarbu, nes jeigu taip neselgsime, tai gali paveikti visos procedūros baigtį. Taigi, mums labai svarbu išanalizuoti visą informaciją ir paskutinį informacijos e, e, paketą gavome vos prieš e, dešimt dienų Ir e, mes suprantame, kad atitinkamos institucijos, kurios atsako už e, šitos teritorijos valdymą, atliko studiją, kad labai aiškiai išsiaiškintų, ar yra e, priežastinis ryšys tarp vandens išgavimo ir potencialios žalos tos teritorijos aplinkos auginėms aplinkos vertybėms. Yra keletas galimų padėties sprendimo galimybių. Komisija galvoja, kad e, iš tikrųjų yra padaryta tam tikros žalos, bet e, tam tikro priežastinio ryšio griežtai nustatyti nesugebėjome. Ta studija uh, E, kuri buvo atlikta perduota komisijai ir joje konstatuojama, kad yra žala susijusi su vandens išgavimu. Tačiau ir e, žala padaryta kitose parko vietovėse, pavyzdžiui, šaltiniams yra sunkiau išvelgiama, Į tai turime atsižvelgti ir galbūt tolesnė analizė ar tolesnės studijos gali būti reikalingos. Imtasi tam tikrų taisomųjų priemonių per tą laikotarpį, kol bus atliktos tos papildomos studijos. Taigi e, vandens e, išgavimo nutraukimas toje paveiktoje vietovėje e, tam tikrų E, e, aukštesnių ribų nustatymas e, ten, kur negalima išgauti vandens, galėtų būti tarp tų galimų veiksmų. Už šitą teritoriją atsakinga hidrografinė institucija atsižvelgia į studijos rekomendacijas ėmėsi tam tikrų laikinųjų priemonių, kad padėtis toliau neblogėtų. Tai e, laikinosios priemonės, kol bus atliktos kitos studijos ir kai bus galima imtis kitokių priemonių. Dar viena priemonė buvo e, pradėti stebėsenos ir e, tolesnių veiksmų programą. ji turėtų tęstis nuo šių metų birželio iki kitų metų kovo mėnesio. Na, o trečioji priemonė būtų paieškoti rimtų alternatyvų dabar veikiančiai vandens surinkimo sistemai. Čia informacijos dar neturime, bet galima e, būtų tikėtis, kad e, Čia galėtų būti taikomi tokie veiksmai kaip e, gražinių vietų pakeitimas parke ir kitokių priemonių, kurių e, gali prireikti taikymas. E, valdžia taip pat ėmėsi tam tikrų priemonių dėl laistamų vietovių apriepties Mes iš, e, kitaip sakant, ėmėsi tam tikrų prevencinių atsargos priemonių. Mes išanalizavome visą gautą informaciją ir, žinoma, turite suvokti, e, kokios didelės yra informacijos apimtys, kurią mes turime išanalizuoti. Mes e, vertiname Ispanijos valdžios priemonės, kurių buvo imtasi e, jomis bandoma apriboti būsimą ir e, jau dabar padarytą žalą. Tačiau, nors reikia sveikinti visas tas priemonės, e, visiškai aišku, kad šis vandens grėžimo, gavimo projektas prasidėjo negavus tinkamo įvertinimo, iš ankstinio įvertinimo pažiūrėti, koks galėtų būti poveikis gamtai. Ir to ex ante vertinimo nebuvimas yra labai svarbus. Taigi, tai, kad kai tik tai paaiškėjo, kad bent jau e, viename punkte atsirado tam tikra žala, vis tik tai tolesnis vandens pumpavimas, surinkimas tęsiasi, nors ir buvo tam tikros studijos atliktos e, siūlančios alternatyvius sprendimus. Mūsų požiūriu tolesnis vandens rinkimas, išgavimas netitiktų e, atsargos principą, kuris įtvirtintas buveinių direktyvoje saugojimo principai turėtų e, turėti viršenybę prieš e, tam tikrus kitus sumetimus ir ypatingai prieš neaiškumą. E, potencialūs rezultatai tokių veiksmų turėjo būti įvertinti prieš pradedant vykdyti šį projektą. Jeigu informacija nebuvo tik, pakankamai tiksli arba nepakankama, jeigu nebuvo užtikrintumo, tai daryti išvadą iš valdžios institucijų pusių, kad e, vis tiek tas projektas įmanomas, e, e, vis tiek buvo neteisingas ir reikėjo tada taik, laikytis šešto straipsnių trečios ir ketvirtos dalies nuostatų. Po mūsų susitikimų su kompetentingomis institucijomis ir gavus e, naujausią informaciją mes vis tik galvojame, kad komisija turėtų pradėti pažeidimo bylą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegė Mira. Ačiū, pane pirmininkė. Pone pirmininkė, mes gegužę analizavome šį klausimą. Įvertinome atitinkamų valdžios institucijų veiksmus, aiškinomės, ar pasiekta kažkokios pažangos, tai pasiekta, bet ji nepakankama. Ir šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais, žalinga praktika tebe egzistuoja. Todėl žaliųjų frakcijos vardu mes manome, kad ši peticija turi būti tyriama toliau, analizuojama toliau. Ačiū. Kitas kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad šiuo atveju klausimas yra skubus, nes laikas nėra mūsų sąjungininkas. Ir komisija, man atrodo, šiuo atveju reaguoja kiek lietokai, ypač turiu galvoje pažeidimo procedūros pradėjimą. Mes nebejotinai pritarėme pačiam tokiam procesui, turi būti taikomi tinkami mechanizmai, kad būtų galima tęsti pažeidimo procedūrą. Pateikti dokumentai yra pakankamai samus, nors aišku, aš nesu susipažinęs su visomis reikalo detalėmis ir e, informacija, kuri buvo pateikta rūpiučio mėnesį, nes žinau, kad vasaros pabaigoje atsirado naujos informacijos, tačiau vadovaujantis tuo, ką pateikė Ispanijos valdžios institucijos šių metų rūpjūti, galima kokią išvadą padaryti, nes e, imtasi tam tikrų apsaugos priemonių ir dabar Nagujos šaltinį išgaunama vienas litras per sekundę. Bet tai reiškia, kad išgaunami kiekiai yra pakankamai dideli. Na, nežinau, ar toks valdžios atsakymas rodo jos valią spręsti problemą. Jeigu planas bus vykdomas ir 13 metais, tai neabejotinai mūsime reikės imtis labai rimtų apsau, vietovės apsaugos priemonių ir reikės užtikrinti, kad atsargumo principas bus taikomas, jo bus laikomasi. Manau, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo atveju kyla rimta gamta aplinkai. Ir Sierra de Casola teritorijai. Todėl labai svarbu pateikti informaciją kruopšiai išanalizuoti. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tai uh, supratau komisijos pasakymą, tai tikrai reikia nedelsiant pradėti prieš Ispaniją pažeidimo procedūrą ir vargu ar įmanoma išteisyti dabar susidariusią padėtį. Ačiū. Atrodo, niekas daugiau nenori pasisakyti, todėl suteiksiu uh, žodį peticijos autoriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik pasakyti, kad visiškai pritariu paskutinio pasisakiusiojo nuomoniai. Man regis, nustatyta išgavimo riba, tai yra litras per sekundę, nes anksčiau buvo 45 litrai per sekundę, tai yra tik tai pasigalėjimo verta pastanga ir tą reikia aiškiai matyti. Aš manau, kad e, būtų buvę gerai, jeigu būtų anksčiau imtasi priemonių užuot atidėliojus jų taikymą tiek ilgai. Džiugu, kad parlamentas griežtos pozicijos laikosi. Noriu pasakyti, kad e, pažeidimo procedūra visgi nors pavėluotai būtina pradėti labai ateidžiai klausiausi komisijos nuomonės, o ji pasakė, kad pačiu artimiausiu metu bus pradėta pažeidimo procedūra. Labai to tikiuosi. Ir labai tikiuosi, kad pačiu artimiausiu metu visai tai teritorijai bus rastas uh, geras sprendimas, nes visai teritorijai kyla didžiulė grėsmė. Taigi dar kartą pakartosiu, kad reikalinga priimtino sprendimo. Apie tai buvo kalbėta ir Ispanijos valdžios atsakymuose. O savo dokumente e, Ispanijos valdžia informavo, kad ji galvoja apie drekinimui reikalingo vandens ėmimą kitose teritorijose už parko ribų ir tai gal ir būtų geras sprendimas. Visgi, aš manau, nedėra pamiršti, kas pasakyta ir pačioje direktyvoje, o joje pasakyta, kad priemonės, kurių imamasi, turi atitikti poveikio vertinimo metu nustatytus rezultatus ir jomis neturi būti daromas žalingas poveikis aplinkai. Ačiū. Ačiū, ačiū peticijos autoriui, ačiū pasisakiusiems taip pat ir komisijai dėl šio, dėl šio labai išsamaus pranešimo, kuriame, kuriam, kuris susilaukė didžiulio dėmesio. Aišku, nereikia pamiršti, kad egzistuoja tam tikra biurokratinė mašina, jinai sukasi lietokai, todėl užtruko kiek laiko, kol buvo surinkti visi dokumentai, išklausytos visų nuomonės, bet manau, kad šis atvejs rodo, jog ES piliečių peticijos yra labai svarus dalykas ir neabejotinai, kad jos ne tik tai atkreipia dėmesį į pažeidimus, bet taip pat ir stimuliuoja mūsų norą ir ryštą analizuoti tokius klausimus plačiau. Nebejotinai mes ir toliau neduosime ramiai gyventi Ispanijos valdžios institucijoms, kreipsimės nuolatos ir į komisiją, atkreipdami jų dėmesį į šią iniciatyvą ir taip pat e, spausdami ieškoti problemos sprendimo būdų. Taigi, ačiū labai už šią peticiją, o toliau Perėsime prie peticijos numeris 813-2008 metų. Ta peticija pateikė Junktinės karalystės pilietis John Bryan. Ne, pirmininkė atsiprašo. Nepriklausomai nuo to, kas parašyta mūsų darbo tvarkėje mes turėtume atskirai analizuoti dešimtų punktų, dešimtų punktų e, pateiktą peticiją. Taigi žodis peticijos autoriui John Bryan. Ačiū, ponia pirmininkė, labai malonu, kad turiu galimybę dar kartą pasisakyti. Mano susirūpinimas grindžiamas tuo, kad Europos maisto saugumo uh, agentūros GMO komisija nuolatos rekomenduoja, neatsižvelgdama į piliečių gerovę ir jų sveikatą, bei neatsižvelgdama į nepasitikėjimą rodančias NVO, naudoti genetiškai modifikuotus sėklą ir kitus dalykus. Ir noriu pasakyti, kad Avas piliečių peticijoje, kurią pasirašė 1,2 milijonų piliečių, griežtai pasisakyta prieš GMO kultūras. Praėjusiais metais aš atkreipiau jūsų dėmesį į šešis punktus, kurie ir tarp jų į tai, kad EFSOS naudojami metodai yra E, netobuli ir e, ne visai moksliniškai ir kad yra iš ankstinis nusistatinimas. Tačiau nei EFSA, nei komisija nesijėmė jokių priemonių mano abejonėms įsklaidyti, nors buvo imtasi e, bandymų viską apsukti kitaip. Neseniai profesorius Seralinis ir jo grupė paskelbė rezultatus labai įdomios studijos, kuri rodo, kad Roundup herbicidas – ir genetiškai modifikuotas kukurūzas NK603 e, turi toksinį poveikį laboratorijos žiūrkiams net tada, kai labai maži jų kiekiai patenka į žiūrkių maistą. Dokumentas tikrai yra labai gerai perinktas ir jisai apibendrina dviejus metus trukusio eksperimento rezultatus. Visiškai nenuostabu, kad tie rezultatai pačių kitų mokslininkų nenustabino nes genetiškai modifikuoti augalai ir produktai, kurie naudojami gyvūnų pašarams, sukelia lastelės pakeitimus, daro žalą vaisingumui ir taip pat e, žaloja vidaus organus. Bet EFSA ir komisija niekada nekreipia dėmesio į tokius dalykus. Kai profesorius eraliniai dokumentai buvo paskelbti, mes kreipėmės dėl to, kad būtų nedelsiant paskelbtas laikinas moratoriumas uh, genetiškai modifikuotų kultūrų naudojimo sutikimui išduoti. Ir tai ypač svarbu, kalbant apie NK603 ir kad būtų imtasi atitinkamų žingsnių. Komisija iš tiesų paprašė nuomonės dėl seralinį dokumento, tačiau savo nuostabai turiu pasakyti, kad EFSA iš karto po savaitės po to kreipimosi suteikė leidimus ir ne vieną GMO kultūroms. Ir komisija jau, pavyzdžiui, patvirtino rinkodaros leidimą Singenta GM kukurūzų rūšiai. Tai tik tai rodo, kad nei komisija, nei EFSA visiškai nekreipia dėmesio į atsargos principą, kuris, kurio reikalauja laikytis atitinkama direktyva. Tačiau tai dar ne viskas. Po laiško peticijų komitetui spaliui EFSA momentaliai reagavo į Seralinį paskeltą dokumentą ir jinai iš karto bandė ieškoti, kaip diskredituoti to dokumento ir eksperimentų autorių. Tai buvo labai netinkamai padaryta, buvo paskelbta labai daug e, fin, e, mokslinių faktų, kurie specialiai parinkti, buvo nuvarto, naudojamasi kritikuojant profesorių Seralinį dvigubai standartais ir elgiamasi labai veidmainiškai. Ir net buvo bandoma a, e, a, prikipti prie laboratorinių tyrimų protokolų, nors labai panašus laboratoriniai tyrimai, kuriuos atliko Monsanto bendrovė, nesukėlė jokių abejonių EFSAI. Be to, iš per vyriaus, Olandų vyriausybės e, tinklalapį nutekėjo informacija, kuri rodo, kad EFSA sukūrė daugia profilinę darbo grupę vien tam, kad būtų galima užsipulti profesinį seralinį įvairiais e, pošiūriais. Toje grupėje dalyvauja Andrew Chesson, Per Bergmanas ir grupė kitų e, tarnautojų, kurie, kuriems galima taikyti interesų konflikto principą. Taigi tokiu būdu bandoma užčiaupti burnas. Ir visiškai, aišku, nesirūpinama šiuo atveju sveikatos klausimais, bet galvojama, kaip sumažinti EFSA ir komisijai padarytą žalą, galvojama, kaip reikia apsaugoti reputaciją tų asmenų, kurie skatina platesnį GMO kultūrų vartojimą Europoje. Mes žinome, kad šita grupė dirba ir viršvalandžius tam, kad būtų diskredituotas profesorius Seralinis ir jo kolegos. Mes žinome, kas organizavo šią kampaniją, kurio pasiekė kulminaciją lapkričio 28 dieną. Ir iš kur apskritai EFSA ima medžiagą, ar buvo konsultuojamasi su valstybėmis narėmis. ES nuomonę suformavo iš anksto parinkta ir kruopšiai atrinkta nedidelė grupė, kuri e, pateikė autoritetingą komisijos vardu ir parlamento vardu pareiškimą, bet tai yra pasibaisėtinas piknaudžiavimas savo galiomis. Jo labiau, kad bandoma diskredituoti profesorių ir jo komandą, kuri yra užsitarnavusi pripažinimą ir labai kruopšiai vykdė tyrimus. Pavyzdžiui, NK603 atveju EFSA pažeidė vertinimo procesą ir tokie pažeidimai sutinkami ne kartą. Visiškai EFSA ignoruoja mokslinę etiką ir taip pat Europos vartotojų nuomonę. Mano šeima ir aš manome, kad Europos komisijos pagrindinis uždavinys yra apsaugoti visuomenės sveikatą. Tačiau atrodo, kad taip nėra. Svarbiausia apsaugoti korumpuotos genetinių, genetiškai modifikuotų produktų pramonę ir taip pat EFSOS e, pareigūnų reputaciją. Bet jie tikrai to nenusipelno, nes, jeigu me, nes mano nuomonė taip tyčia yra tiesiog nekreipiami e, dėmesys į labai rimtus dalykus. Galų gale e, GMO komisija nėra tinkamos kvalifikacijos Taigi, ką galėtų padaryti parlamento peticijų komitetas? Tiesą pasakius, nežinau, bet aš manau, kad jūs galite kreiptis į komisiją REFSA, kad jį galų gale pamatytų tai, prieš ką užmerkia akis. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti Brianui Džonui, kad EPS jos negalima kaltinti. EPSA yra nepriklausoma institucija. Būtent todėl, kad uh, iš įvairių sluoksnių susideda įvairūs nariai ten dalyvauja ir EFSA atsakinga už tai, kaip atrenkami nariai. Ir tai yra labai griežta atranka. Jokių negali būti konflikt, interesų konfliktų. Taigi atrankos komitetas griežtai laikosi visų taisyklių. Yra žmonių, kurie po EFSA tiesiog padina į pramonės rytį, tai nėra draudžiama, bet Žmonės e, turi sudarę sutartis e, po to ir dirba e, privačiuose pramonės srityse. EFSA laikosi tam tikrų taisyklių, vertindama paraiškas iš atskirų privačių kompanijų. Galbūt mes apie tai kalbėsime, kai perėsime prie antros peticijos. O dėl to, kad nepakankamai prieinami dokumentai, norėčiau e, priminti bendrą tokią nuostatą, kad mes suteikėme prieigą prie mokslinių domenų ir prie visų domenų, kurių yra prašoma. Žinoma, išskyrus tuos konfidencialius duomenis, bet jų yra labai nedaug. Ir tai liečia tik tuos dokumentus, kurie galėtų pažeisti įmonės interesus arba kurie susiję su DNR. Na, kalbant apie profesorius Ralinį, buvo pateikti šeši prašymai prieiti prie informacijos. Vienas iš jų profesorius Aralinė paties yra suteikę e, galimybę gauti visus reikalingus dokumentus. Ir a, toks kaltinimas, a, pavyzdžiui, kad yra a, e, trūkdoma prieiti prie dokumentų, tai yra netiesa. A, galima prieiti prie duomenų susijusių su sėklininkystės veiklomis. Su buvo suteikta galimybė panai Brianui John. Norėčiau taip pat priminti, kad ES yra finansavusi daugybę mokslinio tyrimo projektų, kuriuose buvo nagrinėjamas <clears throat> genetiškai modifikuotų produktų saugos dalykai. Jos rėmė mūsų kolegos iš mokslinio tyrimo komitetų generalinio. Taip pat E, tiesiog parodyta, kad komisija e, teikia finansavimą nepriklausomiems tyrimams. Dabar norėčiau pereiti e, prie profesorius Aralinės studijos. Taip, tiesa, kad kai rezultatai buvo publikuoti spaudoje, bendroje spaudoje komisija parodė didelį susidomėjimą rezultatais. Žmonės galėjo matyti e, fotografiją žmonių e, dideliais augliais ir e, komisija iš tikrųjų labai rodė didelį susidomėjimą studijos rezultatais. Na, per labai trumpą laikotarpį, net šeši mėnesiai nepraėjo, mes paprašėme a, iš, kokių rezultatų esą pateikė e, tuos rezultatus ir po to pateikta mūsų antroji nuomonė, kuri visiškai atitinka tas nuomonės, kurias pateikė šešios mokslinės e, agentūros iš įvairių valstybių narių ir netgi iš trečiųjų šalių, Naujosios Zelandijos, Australijos, Brazilijos, Kanados, Junktinių valstybių. Taigi, e, sakyčiau, kad daug įvairių mokslinio institucijų, kurie, kurios patvirtino SS nuomonę. Ir tai leidžia mums manyti, kad dalis mūsų mokslinės bendruomenės, kurios pritarė EFSAS e, nuomonė ir tai iš tikrųjų na, šiek tiek mus nuramina. Nes mums reikia žinoti, ar galima kaltinti EFSA, kad ki, pavyzdžiui, trukdo tiesiog jie gina FC ir mums svarbu, kad FC būtų nepriklausoma. Ir a, mes paneigiame visus galimus kaltinimus dėl konspiracijos. Le santé consommateur, c'est évidemment la protection de la santé. Et ceci peut être confirmé dėl o, sveikatos apsaugos dalykų. Atskiros o, įmonės, atskiros kompanijos o, kreipiasi į teismą ir tais atvejais mūsų nuomonė buvo dar kartą patvirtinta Na, nesvarbu, ar tai buvo e, dalykai, kurie lietė pesticidus ar genetiškai modifikuotus e, produktus. Nu, mūsų nuomonė taigi buvo dar kartą patvirtinta. Mes atmetame nuomonę, kuri yra pateikiama peticijoje, ypač a, e, tas vietas, kurie kalbame apie konspiraciją arba a, kaltinimus EFSA dėl ne, jos nepriklausomumo ar dėl to, kad nepakankamai buvo skiriama dėmesio šiam klausimui. Norėčiau e, dar kartą pasakyti, kad labai buvo daug energijos darbo skirta, kad galima būtų tikrųjų išsiaiškinti profesorius Saralinį studiją Nagi, kaip sakiau, mokslinė bendruomenė, ne tik tai EFSA, išreiškė panašią nuomonę. Ir tai rodytų, kad visa šita studija nėra labai aukšto mokslinio lygio. Labai ačiū. Aš atsiprašau, negaliu patikėti tuo, ką tik išgirdau. Tačiau vis dėlto komisijai labai ačiū. Aš a, tiesiog noriu a, palaikyti ir pana Brianą Jones a, peticiją, kitas panašias peticijas. Komisija turi užduoti atlikti rizikos vertinimą susijusius su maisto ir pašarų saugumu ir priimti sprendimą, turėdama tai galvoje, turėdama galvoje milijonų jos piliečių sveikatą. Aš, pavyzdžiui, labai susirūpinęs tuo, kad kada e, tiesiog nurodom, nurodomi na, dideli genetiškai modifikuotų produktų netrūkmai arba galima žala, mane stebina tai, kad e, komisija taip atmestinai žiūri į profesorius Ralinį e, pranešimą. Ir labai greitai padaro tokią išvadą, kad e, saraliniai mm, tiesiog e, galbūt ir metodologija netinkama. E, na, kada pasižiūrėjai tuos produktus, kurie parduodami gyventojam ir kaip gyvūnų pašarai, tai man atrodo, kad tas atsargumo principas, kurį paminėjo ponas Džonsas, kad jam nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Ir nors profesoriaus Ralinį nurodo į ilgalaikę galimą žalą, komisija tiesiog sako, kad EFSA yra nepriklausoma institucija, kuria tiesiog reikėtų tikėti. Ir jeigu EFSA sako, sako, taip, aš nežinau, ar jie ką nors kitą sakytų, jeigu jie nėra pakankamai objektyvūs, jeigu, jeigu tiesiog gauna informaciją iš asmenų, kurie galbūt asmeniškai suinteresuoti tokią nuomonę. Bet daugybė nepriklausomų mokslininkų pasirašė atvirą laišką kuriame jie gyrė ir palaiko e, profesorius Saralinį metodą, metodologiją. E, nežinau, kur mes toliau galime e, eiti. Mes girdėjome, kad EFSA na, neobjektyvi. Na, o, <laughs> galų gale, o kaip vargšai vartotojai, kuriem kyla šitokia grėsmė galbūt, kai pasižiūrime į šitą genetiškai modifikuotų e, produktų e, komitetą, e, galima sakyti, kad jie galbūt neturi asmeninio suinteresuotumo čia. Na, nežinau, ar ko galima uh, tikėtis iš uh, komiteto, kurie yra atsakingi už uh, sveikatą. Norėčiau Sanko komiteto uh, prašyti, kad tiesiog uh, reikalautų iš uh, įmonių, pavyzdžiui, kad atliktų iki tokius tyrimus. Na, prisiminkime šitas žiūrkės. Tai buvo atliekama na, reikalingomis testo tyrimų sąlygomis. Ir jeigu jūs tiesiog atmetate šitai taip atvirai, nežinau, kaip toliau elgtis. Ačiū pirmininkė. Gracias, presidente. Dėkuoju, panė pirmininkė. Žvelgiame į 2010 metų ataskaitą ir matome, kad komisija savo atsakymę peticijų komitetui sakė, kad žmonių sveikatos kaip ir gyvulių sveikatos apsauga išlieka absoliučių prioritetų ir kad ji ir toliau ryštingai sieks, kad genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai bus leidžiami vartoti tik tuo atveju, jeigu tikrai jie nedarys neigiamos žalos žmonėms, gyvūnams ar aplinkai. Aš manau, kad tokiam pareiškimui pilnai pritarė ir parlamentas, tai yra pagrindinis principas, kuriuo reikia remtis žiūrint į genetiškai modifikuotus organizmus ir jų naudojimą. Turime remtis atsargos principu ir būtent ties tuo susitelkti. Neturėtume priminėti savo pozicijų pernelyg skubiai. Ir šiuo konkrečiu atveju dėl profesoriaus Rolinė ataskaitos taip pat. Komisija prieš keletą minučių paminėjo, kad stebime labai stiprių interesų susikūr, e, susidūrimą. Įvairių interesų susidūrimas yra problema, tad turime čia elgtis labai išmintingai ir atsargiai prieš darydami išvadas. Žinome, kad mokslo bendruomenė yra susiskaldžiusi, yra mokslo tyrimais paremtų nuomonių, kurios skiriasi nuo kitų nuomonių, tad ir EFSA savo veikloje turėtų būti atsargi, išmintinga ir pernelik skubiai neformuluoti savo pozicijos. Tikriausiai reikia daugiau uh, mokslinių darbų, daugiau konsultavimuose su mokslininkų bendruomenė, su nepriklausomais mokslininkais, e, akademijos atstovais, universitetais, kad iš vienos pusės turėtume atsargos principą ir e, išmintingumą, atsargumą, o tai reiškia, kad e, šitas tyrimas turėtų likti atviras, turėtume ir toliau analizę tęsti ir pateiktoji ataskaita neturėtų būti matoma kaip galutinė, baigtinė pozicija. Manyčiau, kad reikia tolesnių tyrimų, tolesnių studijų ir taip pat atsargos principo taikymo. Galbūt būtų įdomu taip pat ir pakviesti profesorių Sarolinį atvykti pas mus ir pakalbėti apie tą tyrimą ir jo sritį, kurį jis atliko. Ir tada savo akimis pamatytume, kokia yra tikrovė. Poniaukin. Aš labai trumpai, tik tai keletą žodžių noriu pasakyti komisijai dėl e, gebėjimo ir negebėjimo. Kai mes reikalaujame, kad žmonės tikrai būtų nesusivaržę interesais, tai neina kalba apie objektyvius kriterijus, o subjektyvius. Danijoje esu dirbusi teisės komitete. Ir jeigu jūs labai artimai susiję su pramonė, kaip kad tie žmonės, keli EFSA nariai, būtent tokie ir yra, kai kurie anksčiau pramonėje dirbo, kai kurie po to ir aš matau tą bendrą vaizdą su Monsanto kompanija pačiam centre ir e, tinklu, kuris uždengia labai didelę teritoriją. Mokslinės institucijas, kur mokslą finansuoja pats Monsanto. Monsanto, pavyzdžiui, neigia, kad e, genetinės modifikacijos kuria, pavyzdžiui, e, ypatingus kviečius, kurių e, nereikia apdoroti pesticidais. Ir paskui čia mes iš tikrųjų jau kalbame apie žmonių sveikatą komisija turi elgtis daug atsargiau, kada jie paprasčiausiai deklaruoja, kad EFSA yra nepriklausoma. Tokia jinai turi, bet tai nėra objektyvus, ne, objektyvi nepriklausomybė. Nes kai kalbame apie farmacijos pramonę, tai labai dažnai žinome, kad yra tam tikros įtakos iš jos pusės, atliekant eksperimentus su naujaisiais vaistais ir taip toliau. Aš manau, kad mes ir toliau turime remti peticijos autorius. Mes čia esame tam, kad apgintume piliečius ir jie ragina mus taip elgtis. Mes esame piliečių komitetas. Ir jeigu trūksta skaidrumo, kaip kad yra agentūrose, kaip beje ir e, nesenas mūsų konfliktas su EMA, e, jie vis dar išdavinėja leidimus. Išdavinėja leidimus tokiam, pavyzdžiui, vaistui kaip e, Tamiflu, e, kovoti su mm, virusiniu gripu. Tad man visai nepakanka jūsų kalbų, kad tie žmonės yra puikūs žmonės, jie e, neturi jokių e, slaptų interesų. Šito mums visai nepakanka ir jūs tai puikiai žinote. Ponas Gyber. Dėkoju. Aš e, Esu tikras, kad nei EFSA, nei komisijai nėra lengva vykdyti objektyves studijas būtent šioje kontroversiškoje srityje. Tačiau e, mes labai aiškiai matome, kad EFSAS atžvilgių yra kritikos. EFSA yra padariusi savo pareiškimo apie E, šią studiją ir aš tikrai labai tikiuosi, kad naujasis komisaras atsakingas už sveikatą išspręs šias problemas, kurios susijusios su interesų konfliktais. E, mano požiūris labai panašus į ponios Auken. Niekas iš pramonės neturėtų dalyvauti. Reikia griežtinti taisyklės, užtikrinti skaidrumą ir neturėtume susidurti su atvejais, kai e, sakoma, kad kai, kai kurie e, iš ekspertų patiria pernelyg daug spaudimo. Čia skubėti mums nereiktų. Mums patiekimi faktai yra pernelyg prieštaringi. Daug iš mano kolegų aplinkos komitete taip pat sako, kad reikia labai aiškių taisyklių EFSA agentūrai ir taip pat kitoms agentūroms, tokioms kaip EMA. E, kad e, iš tikrųjų viskas nurimtų kažkuria prasme, nes yra problemų dėl e, nešališkumo ir visa tai, žinoma, kenkia ir EFSAS ir kitų agentūrų prestižui, reputacijai. Kitas dalykas, kuris mane stebina, kai kalbame apie Sarolinį atliktą studiją, aš nesu mokslininkas, bet e, komisija labai greit paskelbė savo nuomonę, savo įvertinimą. Galbūt verčiau būtų buvę truputį detaliau panalizuoti, pažiūrėti um, į tas rytis, kuriuose galbūt tos kritikos būtų daugiau, nes iš tikrųjų tai yra sudėtingos uh, E, prieštaringos sritys ir komisija galbūt iš tikrųjų atidžiau panalizavusi mums aiškiau pasakytų, kur jom, jai kilo problemų dėl šios studijos. Kaip e, kolegos minėjo, e, išduodant leidimus GMO, nepakankamai dėmesio vis tik tai skiriama ilgalaikiams pasiekmėms. E, Yra įvairiausių būdų, kaip GMO gali paveikti biotopus ir kitose srityse gali daryti poveikį. Jos e, iš tikrųjų gali daryti svarbų poveikį aplinkai ir mūsų sveikatai. Todėl mūsų požiūris turėtų būti atsargumo, atsargos požiūris. Ir visada Apsispręsdami, kaip mes į tai žiūrėsime, turime pirmenybę teikia aplinkai ir žmogaus sveikatai. E, šiuo metu vis daugiau valstybių narių e, atmeta tas mintis ir ateis laikas, kada komisijai teks imti pradėti apie tai galvoti, nes bus vis sunkiau ir sunkiau tam tikrus sprendimus per uh, tas e, agentūras priimti, vis daugiau įvedama moratoriumų, vis daugiau atsiranda griežtų taisyklių, bet tai yra svarbu ir žmonėms, ir įmonėms, ir e, visa susidariusi padėtis tikrai mūsų netenkina. Tad reikia mums aiškumo ir iš tikrųjų manyčiau, kad reikėtų išspręsti problemas susijusias su EFSA. Galbūt taip pat galėčiau pasakyti mm, keletą žodžių apie mm, šios technologijos privalumus. Žmonės sako, kad ji padės išgelbėti Europos jį. Nežinau, ar tikrai taip yra. Aš tik tai žinau, kad valstybėse narėse yra nemažai piknaudžiavimo ir Čia galėtume galbūt paieškoti statistinės informacijos ir pasižiūrėti, ar pravarčiau ūkininkams būtent taip elgtis. Aš manau, kad svarbu neuždaryti šio klausimo ir toliau svarstyti jį peticijų komitete. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Eina kalba apie viešąjį interesą. E, problema svarbi mūsų piliečiams, ūkininkams, aplinkosaugininkams. Ir iš tikrųjų tai problema susijusi su ta informacija, kurią turime GMO srityje. Aš esu iš šalies, kur Europoje auginame be nedaugiausiai bulvių E, ir yra išduoti leidimai GMO e, kultūroms, kur e, nėra išspręsti atskyrimo, delimitavimo klausimai. Tad iškyla problema, kaip galėsime garantuoti, kad tradicinės kultūros galės tuo pat metu būti auginamos kaip ir GMO kultūros. Mes žinome, kad žiedadulkės, e, nėra statiškos, jos sklinda. Ir reikėtų prisiminti Europos teisingumo teismo sprendimą dėl žiedadulkių ir e, leidimų išdavimo proceso turime vis tiek pripažinti, kad nėra pakankamas kontrolės ir patikrinimų ir konkretus atvejas yra buvęs Galicijoje. Matome, kad eina kalba apie naujas GMO bulvių rūšis, kurios būtų uh, auginamos kaip pašaras gyvuliams. Nežinau, ar tai prisideda prie žemės ūkio, bet reikia atlikinėti studijas, tirti, ar bus koks nors ilgalaikis poveikis gyvūnams ar žmonėms. Na ir dar vienas dalykas - rizikos vertinimo analizė, kadangi vis dar yra mokslinio netikrumo dėl e, grėsmės, kuri gali iškilti aplinkai. Kai kurie mūsų nariai tai paminėjo. Viena minutė peticijos autoriai atsakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Mane labai nuliūdino komisijos atsakymas. Man regis, pirmininkė, labai abuojumas didelis parodytas. Ir komisija tiesiog sako vieną ir tą patį. Mes žinom, ką mes darom, mes žinom, kad EFSOje dirba labai atsakingi mokslininkai, kurie yra labai protingi ir kodėl mes turėtume abejoti jais. Bet abejonės kyla, nes daug nepriklausomų mokslininkų tyrimų rodo visai ką kitą. EFSOS mokslininkų tyrimai nebūtinai jiems pritarė visos uh, mokslininkų bendruomenės. JAV, Kanada, Zelandija ir kitos šalės tikrai skatina GMO kultūrų vartojimą, bet ten mokslinės bendruomenės nemažiau prieštarauja. Vargu ar galima viso pasaulio, pasaulio apkaltinti uh, iš ankstinę nuostatą, nes daugeliu tų minėtų valstybių uh, mokslininkai pritarė profesoriaus Serlinį tyrimų rezultatams. Taigi, manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie tai. Ačiū, labai ačiū visiems kolegoms už pasisakymus, už um, konstruktyvų elgesį ir komisijas tikrai, manau, atsakymai netenkina kolegų ir ko gero reikia šią e, peticiją išsameu vertinti. Taigi, dar svarbu pastebėti, kad e, <clears throat> netgi kilo mintis parengti pranešimą. Tikrai būtų įdomu pasigilinti į šį dalyką ir kritiškai vertinti komisijos pasisakymus. Taigi, jeigu kolegos sutinkate, peticiją nagrinėsime ir pakviesime pranešimo rengėją EFSOS atstovus, kad galėtume išsameu panalizuoti šį klausimą. Taigi, jeigu dabar neprieštarojate, pereisime prie kitų dviejų peticijų. Ir man atrodo, kad aš dabar turiu suteikti žodį ponui Brian John, kurį paprašysiu kalbėti trumpiau. Įgalima, nes tai yra tas pats klausimas genetiškai modifikuotų kultūrų, nors gal kiek iš kitos pusės ir kartu panalizuosim pasisakytę bus dėl peticijos 305. Ačiū, ponė pirmininkė, aš bandėsiu kalbėti trumpai, toliau, kad daugelis kolegų turite mano raštų pateiktą pranešimą. Bet šio oficialaus e, protesto 2010 metais patekto mokslininkų vardu ir daugelio kitų noriu padėkoti komisijai, kad ji um, imasi darbo įgyvendinančiojo reglamento projektas yra skirtas tam, kad būtų reguliuojama, bet tikrai nesiriamama tvirtų mokslų, labiau politinio spartos sumetimų. Ir mes manome, kad iš tiesų parlamentas nepakank, ne, oficialiai neišanalizavo, jo labiau, kad jį gana slapta analizavo Sanko generalinis direktoratas. Mes manome, kad EFSA dabartiniu metu pagal reglamentą neteisėtai for, dalyvauja formuojant ES politiką GMO kultūrų srityje. Nebejotinai, kad nesilaikoma diskresijos principo EFSOS atveju, kuri nevienareikšmiškai um, vertina pramonę, nekreipia dėmesio į e, GMO kultūrų saugą. Keletas svarbiausių dalykų. EFSA vis dar mano, kad palyginamoji rizikos vertinimo analizė yra įprastinė procedūra ir, kad, ir nesivadovauja ir vis dar vadovaujasi nemokslinių principų esminio ekvivalentiškumo. Bet svarbus dalykas yra tas, kad GM maistas ir genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai daro poveikį patiems augalams dėl herbicidų panaudojimo, jie yra toksiški, nors galima iš kitą vertus teikti, kad tokie augalai būtų saugus vartoti. Komisija ir EFSA mano supratimu atsisako atsargumo principo, pažeisdama tuo pačiu direktyvą. Šis reglamentas net nereikalauja, kad paraiškų teikėjai tirtų sąryšį ir poveikį aplinkosaugai. O poveikis sveikatai, poveikio sveikatai tyrimas taip pat nėra privalomas. Ir tokiu būdu galima atsisakyti labai daugelio tyrimų, nes e, vadovaujamasi biologiškos svarbos principų, ką tai bereikštų. 90 dienų šėrimo laikotarpis yra vienas tik tai iš variantų, kuriuo bandoma prisidengti ir tai yra nepriimtina. Netinkamas dalykas yra tai, kad e, maitinimo ir saugos e, tyrimai yra naudojami taip vadinamom pašaliniam GMO kultūrų linijoms įvesti. Pirmininkė pertraukė kalbėdėje, prašydama jį baigti savo pasisakymą. Bet jeigu prašote išvadų, tai aš galiu padaryti tas išvadas. Taigi, genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimo procesas grindžiamas grinai politiniais motyvais, kaip tai rodo gyvendinimo reglamentas. Ir tokiu būdu yra pažeidžiamas kitas reglamentas numeris 1829 bei pažeidžiamos aplinkos saugos ministrų tarybos sprendimai. Neišvengiamai tokiu būdu bus patvirtintos pavojingos GMO kultūros, kurių vartojimo pasiekmes sunku net numatyti. Todėl mes prašome parlamento nepritarti naujajam įgyvendinančiajam reglamentui ir imtis e, priemonių kurios užtikrintų, jog Sanko generalinis direktoratas elgtųsi pagal galiojančią teisę. Taip pat mes manome, kad dabartinė GMO komisija EFSOS struktūroje turi būti pakeista asmenimis, kurie ne pasižymi asmeninių interesų ir kurie yra nepriklausomi. Labai sudėkingas komitetui kurie leidžia teikti peticijas ir labai prašyčiau išsamei išanalizuoti mano iškeltus klausimus. Ačiū, toliau žodis ponui Pudulė. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, gal galėčiau grįžti prie pateiktos informacijos dėl EFSOS parengtų gairių skaidrumo stokos, turiu galvoje neskaidrę procedūrą, nes EFSA konsultavo ne kartą ir komisija pasisakė dėl naujųjų gairių nekartą, aiškindami, kaip reikia parengti maisto, GMO maisto ir pašarų bylas kad būtų galima pareikšti nuomonę. Dalyvavo šiame darbe, be kitako, ir parlamentas. Vyko o, susitikimais, buvo siunčiami laiškai ankstesniam komisijos nariui dalį, tuo metu jisai atsakė į mūsų laiškus ir nebejotinai su parlamentu bus privalu konsultuotis tvirtinimo etape, nes dabartiniu metu dar tik tai vyksta analizės etapas nes gairių patvirtinimas yra išaldytas po to, kai pasirodė profesoriaus Seralini tyrimų rezultatai, nes mes norėjome įsiaiškinti, koks yra vidutinės trukmės ir ilgalaikės toksiškumas medžiagų. JAV, Brazilija, Argentina, Kanada. Visos tos minėtos valstybės išreiškia nepasitenkinimą EFSUS parengtomis gairėmis ir pasisakė prieš komisijos teikiamą pasiūlymą, nes jų argumentas, kad komisija nesiremia moksliniais įrodymais. O kadangi mūsų pusė pageidauja sustiprinti gairias ir 90 dienų tyrimo toksiškumo reikalavimas yra mūsų reikalavimas, bet ne EFSOS reikalavimas. Jis atsirado po to, kai nevyriausybinės organizacijos ėmėsi veiksmų, aiškiai parodydamos, kad EFSA veikia nepakankamai, reaguodama į e, peticijų komiteto ir peticijų autorių, sprendimus ir peticijų autorių a, skundus. Aišku, dabar egzistuoja tam tikri jau tam tikra sprendimų prieimimo procedūra šiuo metu yra sustabdytas sprendimas, nes laukiame, kokios bus padarytos išvados dėl profesoriaus Seralinį ataskaitos. Ir dokumento projektas pasirodys tik ateityje. Taigi tiek, pirmininkė, aš galiu pasakyti trumpai. Ačiū Jeigu daugiau nieks nenori pasisakyti, sako pirmininkė, tai sprendžiant iš to, ką sakė komisija, mes ir šitą peticiją turėtume nagrinėti toliau, kad galėtume įvertinti siūlomos procedūros rezultatus. Taigi mes e, rengsime tolesnės diskusijas tikiuosi kartu su e, pranešimo autoriumi, su komisijos atstovais. O dabar galime dėl dešimtame darbo atvarkės punktą įvardytų peticijų diskusiją baigti, padėkoti ponui Brian John ir pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Dar trys peticijos, kurias analizuosime kartu. Tai yra 1278, 1302 ir 1525 peticijos pateiktos 2010 metais dėl terminuotų darbo sutarčių pratesimo ir direktyvos numeris 70 pažeidimo Italijoje. Taigi, pirmiausia, suteikšiu žodį pirmosios peticijos autoriai. Dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš 2010-2011 akademinės mokslo metais dirbau mokykloje Nuo 2003 iki 2010 metų dirbau užimtumo ministerijoje. Mano galva, yra pažeidžiamas susitarimas su USC, OSC dėl terminuotų darbo sutarčių pratesimo. Šiuo atveju Pirmininkė pertraukia kalbančią ir prašo ją skaityti tekstą ne taip sparčiai. Taigi, tie, kurie turi nuolatinius e, darbus, gali tikėtis um, naujos darbo vietos, nes yra registruojami netekus darbo atitinkamame bendrame registre, kurį tvarko uh, užimtumo ir švietimo ministerija. Joje dirbau septynerius metus ir mano darbo sutartis turėjo būti perkvalifikuota į nuolatinę darbo sutartį, bet švietimo ministerija žinodama padėtį, atleido mane iš darbo, nesuteikdama jokių ateities perspektyvų dėl krizės. Vėliau atitinkamus sprendimus priemė švietimo ministerija dėl profesinio judumo ir dėl kolektyvinių sutarčių dėl profesinio judumo galimybių pratesimo. 40 procentų buvo sumažinta darbo vietų, tai yra atleisti pagal terminuotas darbo sutartis dirbę darbuotojai. O įstatymas dėl neužimtų darbo vietų, leido tai padaryti. Švietimo ministerija ilgą laiką a, leido man, suteikė galimybę dirbti pagal terminuotą sutartį, nors ir diskriminacinėmis sąlygomis, tai pažeisdama mano asmeninę ir profesinę savigarbą. Mane bandė įtikinti, kad ateityje įgysiu nuolatinį darbą, kuris bus geriau apmokamas, o šiuo metu turėčiau dirbti tai, ką man pasiūlo. Deja, darbas nebegarantuoja normalaus pragyvenimo mano šeimai, nors užtikrina minimal, minimales pajamas, o tai daro žalą psichiniai ir fiziniai sveikatai. Jeigu ES įstatymai yra palankesni negu Italijos įstatymai, tai ES įstatymų Italijos valdžia netaiko. Kitaip sakant, Italijos valdžia elgesi pagal principą darau taip, kaip man patogu. Ir manau, kad tai yra ES teisės aktų ir jų normų pažeidimas, nes yra negerbiamos darbuotojų teisės, yra trukdoma pateikti apeliaciją, nėra tinkamai apsaugoti darbuotojai. Tokiu būdu pamatinės žmonių teisės yra pažeidžiamos ir neužtikrinama tinkama darbuotojų apsauga netgi tuo atveju, kai jį numatyta nacionalinėje teisėje. Pone Kera Patane. Pone pirmininkė. Aš atstovauju darbuotojai, kuri dirba pagal terminuotą darbo sutartį jau daugiau kaip 36 mėnesius, nuo 1 rugsėjo iki 31 rūpiučio. Tokiu būdu jau šešeri metai, kai, nulatos, kai ją nulatos samdo švietimo ministerija. Bet tokia padėtis pažeidžia direktyvą dėl terminuotų sutarčių, nes nurodyta, kad jos gali būti pratesiamos nedaugiau kaip vieną kartą. Nors tokios sutartys Italijoje mano klientės atveju pratesoms buvo dažniau. Be to, reikalinga paminėti, kad Berlusconio ir Monti vyriausybės nutraukė peržiūros procesą, stipriai sumažino valstybinėse mokyklose dirbančių mokytojų skaičių Ir daugelis darbo vietų, kurias dabar siūlo, yra tik laikinas administracinis darbas, netitinkantis mūsų kvalifikacijos. Buvo pateikta apeliacija prieš tokį vasar, e, įstatymą vasario 9 dieną. O kalbant apie profesinį judumą ir pagalbą personalui, tai šiuo atveju tikrai personalų nėra padedama ir pažeidžiamas be kita ko yra ir viešasis e, konkurencijos principas. Konstitucijos teismas Italijoje yra pasakęs, kad e, toks e, apsaugos panaikinimas įmanomas tik tai išimtiniais atvejais, tačiau dėja dažniausiai tai yra elementarūs kasdieniniai atvejai susiję su profesiniu mobilumu. Kaip aš jau sakiau, šiomi yra pažeidžiamas 2001 metų potvarkis, kurį priėmė darbo ministerija daugiau ne 50 procentų darbo santykiais grindžiamų santykių pažeidžia tokiu būdu šį potvarkį. Tačiau, nepaisant to, kada darbuotojas perkeliamas iš vienos vietos į kitą, jam netaikomas konkurencijos įstatymas ir judumo įstatymas. Taigi situacija yra netoleruotina, yra tiesiog piknaudžiaujama, pažeidžiamas ne tik, pažeidžiama ne tik tai profesinio judumo teisę, bet taip pat ir e, terminuotų darbo sutarčių pratesimo nuostatos. Ne aš viena, bet ir daugelis kitų yra pateikę dėl tos pačios priežasties peticijas. Ačiū toliau komisija. Man labai malonu pranešti nariam, kad komisija jau pradėjo pažeidimo procedūrą, o dabar mes tiesiog esame tokie padėtyje, kad tiesiog papildomą ieškome laiško. 25 spalio buvo pateiktas. Tai yra papildomas raštas, tai yra lyg atsakymas iš e, prietinių organizacijų. E, Tiesiog norim pasakyti, kad platesnis apimties yra visas klausimas ir buvo papildomi dar dokumentai gauti iš peticijos pateikėjų. Ir dabar tai, kad iš tikrųjų nėra pakankamai kompensuojama daug patirtos žalos. Čia kalbame apie visokių kategorijų darbuotojus dirbančius valstybinėse mokyklose. Ir antra, dar klausimas tai, kad neterminuotas sutartis sudarė darbuotojai yra palankesnėje padėtyje negu e, tie, kurie yra sudarę terminuotas sutartis. Taigi, e, norėčiau priminti e, peticiją patikėjim, kad pažeidimo procedūros tai nėra tiesiog uh, na, toks tiesioginė, tiesioginė parama komisija negali tiesiogiai taip dalyvauti. Pateikia, peticijas turėtų pasitelkti nacionalinės priemonės. O dėl antrojo klausimo norėčiau priminti, kad kad, tai, kad, kad šiuo atveju visiškai nereikia tokių pakartotinių terminuotų darbo sutarčių sudarimo, kad būtų galima kalbėti apie šitokios rūšies pažeidimus ir kad jie būtinai turi, e, jeigu yra keletas tokių pakartotinio terminuoto darbo sutarčių, kad jos turėtų būti tada tiesiog e, jos laikomos e, nebeterminuota darbo sutartimi. Dabar mes tiesiog laukiame, kol tos priemonės bus aiškiai išvedytos, nurodytos ir šiuo metu dabar Man atrodo, tas kamaliukas perdotas jau Italijos e, valdžios institucijom ir lauksime atsakymą spalio mėnesį. Labai ačiū. E, kolegė Mirandai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau o, e, tai išreikšti savo solidarumą. Taip, kaip daugelis pateikusių peticiją paaiškina. kad labai svarbu a, suprasti, a, žodžiu, tas sprendimas, kuris bus priimtas, priimtas lapkričio mėnesį, Taip, kalbant apie tai, kad e, sudarę neterminuotas sutartis ir atsidūrė geresnėje padėtyje, tai reikia turėti galvoje apie Ispanijos e, darbuotojo diskriminavimą. Čia kalbama apie neterminuotas sutartis ir kaip e, kai kurios sutarties tos dalys yra pažeidžiamos tokios sutartys jau tampa a, tiesiog norma, o turėtų būti priešingai. A, tai turėtų būti neterminuotas sutartis, kad žmonės a, tiesiog galėtų jautis stabiliau, turėtume pastovų darbą. Tai turėtų būti modelis. Tiesiog gaila, kad a, nė, nėra šitoje dokumento. Manau, Mes tiesiog čia matome, kad e, nėra laikomas ES teisės e, normų. Norėtume, kad šita peticija liktų atvira ir kad ateityje dar būtų prie jos grįžtama, būtų nagrinėjama. Taip, dabar labai greitai, nes mums reikia baigti. Labai trumpai. Na, ankstesnį kalbėjusieji buvo visiškai teisūs, čia reikia kalbėti apie, na, sąžiningumą. Uh, Ir kada kalbama apie terminuotą sutartį, kai jos yra tiesiog e, verčiamos jau neterminuotomis sutartimis, bet kai čia mes skaitome tai, kad buvo pratesta tokia e, terminuota sutartis 10-11 kartų, manau, kad tai iš tikrųjų nesažininga. Ir Būtent todėl ir yra, buvo sukurta Europos Sąjungos direktyva ir būtent jie remiantis peticiją, jie, jie ir rėmėsi peticiją pateikusieji. Norėčiau pasveikinti komisiją tai, kad tuo, kad pradėjo e, pažeidimo procesą, todėl kad mums reikia sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir baigiant, galiu tik pasakyti, kad Manau, kad iš tikrųjų labai liūdna, kad Italija, Italijos valstybė pažeidžia direktyvos reikalavimus ir kad tiesiog nesilaiko ES nuostatų ir todėl būtinai reikia palikti šitą klausimą atvirą. Ačiū, Garbėjara. Deja, Iškilo mums laiko problema, turime kuo greičiau baigti darbą, antraip nebeteksime vertimo. Tad e, tiesiog vieną minutė jums atsakymai. Aš norėčiau pakalbėti apie apeliaciją dėl darbo santykių stabilizavimo. O kalbant apie kitą peticiją, dėl e, vertikalaus judumo, tai e, e, komisija labai išsamei gali pamatyti, ką per pastosius kelis metus veikia Italijos vyriausybė. Taip pat pabrėšiu, kad e, 368, 368 e, direktyva 2001 metų 5, 5 straipsnio punktą sako, kalba apibrėžia, kada laikinieji e, kontraktai turi tapti nuolatiniais. Tad Italijos valdžia e, pažeidinėja savo pačios įstatymus, kuriuos priėmė perkeldama ES direktyvą. Dėkoju. E, kaip komisijos atstovas ir sakė, e, skirtingos bylos iš tikrųjų gali būti svartumas tik nacionaliniu lygmeniu su e, teismų institucijomis, tačiau mes šią peticiją išlaikome atvirą procedūrą pradėjo, komisija pradėjo procedūrą, komisijos atstovai pateikė informaciją, mums tai yra gera žinia. Taigi e, prasidėjo e, pažeidimo procedūra dėl e, šio teisės akto pažeidimo. Ir tai ne tik turėtų apimti atskirą bylą, bet priversti Italiją prisiderinti prie ES nuostatų. Tai ačiū Jums labai, suteikėte mums galimybę išgirsti apie pažeidimų procedūros pradžią dėl e, laikinųjų ir nuolatinių darbo sutarčių. Dabar e, paskutinis pranešimas dėl B dalyje išvardintų peticijų nuo 18 iki 38 ir 35 yra atidedamas Dėkoju ir linkiu Jums gero vakaro.